Visų pirma, kalbėsime apie saviriškos laisvę Kazahstane. Ir pagal darbo tvarkę norėčiau suteikti žodį autoriams. Pirmiausia, ponė Išdanokai. Prašau, ponė, žodis jums. Aš atsiprašau, aš nesu rezoliucijos autori, aš kalbėsiu ne frakcijos vardu ir todėl aš veikiausiai pasisakysiu vėliau. Puiku. Pagal tą sąrašą, kurį aš turiu, bei taip pat, kaip matote ekrane, jūsų pavardė yra tarp autorių. Bet vėliau jūs neturėsite galimybės pasisakyti, nes jūsų nėra, jūsų pavardės nėra sąraše. Arba jūs nu, galite pasisakyti dabar, arba ne. Aš esu Centrinės Azijos delegacijos pirmininko pavaduotoja ir, ir aš pasisakau už uh, abipusišką pagarbą grindžiamą dialogą su Kazahstanu. Um, e, ES reikia strategijos santykiams su tokia svarbia tarptautinė veikėja kaip Kazahstanas. Todėl norėčiau užduoti keletą klausimų kolegoms. kodėl e, abejojama nuoširdžiu Kazakstano siekiu tapti nuolatinė saugumo tarybos nare 2017. Ar mes turime moralinę teisę, e, kai bandoma rezoliucijoje, mokyti Kazakstaną dėl žodžio laisvės klausimų? kai tuo tarpu patys netinkamai elgėmės šioje srityje. Praėjusi uh, metų gruodžio mėnesį parlamente buvo primta rezoliucija, kurioje teigiama, kad pastarujusiais keliais metais Vengrijoje įgyvendintos priemonės e, labai pakenkė žmogaus teisų užtikrinimo ir, ir statymo viršenybės užtikrinimo klausimams. Kalbėjome ir apie e, įstatymo viršenybės užtikrinimą Lenkijoje, o mano šalyje, Latvijoje, parlamentas per pirmąjį svarstymą patvirtino įstatymą, baudžiamosios ryties įstatymą, kur numatoma e, įkalinimo bausmė už nesmurtinius nusikaltimus prieš valstybę. Ir taip pat tokie, tokios sankcijos numatomas asmenims, kurie veikia, iš kitų šalių, kurie veikia prieš e, valstybę Latvijoje. Taigi manau, kad mes turime kovoti už šias laisvės drauge, bet ne vieni susipriešinę vieni su kitais. Most már így a beszéde után megértem. Suprantu, kad jums uh, Kilo tam tikrų problemų dėl svarstamos temos, tačiau nu, ačiū vis tiek už jūsų išsakytas mintis. Ponas Korao dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis Kazakstane yra bloga. Ir ją reikia vertinti atskirai nuo prekybinių santykių. Teisės saugos priemonės uh, engia politinius e, oponentus. Yra netgi informacijos apie tai, kad naudojami kankinimai prieš opozicijos veikėjus. Kazakstanas riboja susirikimų, žodžio laisvę, saviraiškos laisvę. Nekreipdama dėmesio į tarptautinės bendruomenės raginimus, vyriausybė Kazakstane dar labiau apribojo nuomonės laisvę. Ypač e, nuo šios padėties kenčia šalies žurnalistai. Pagal dabar galiojančius e, dvišalius susitarimus galima Kazakstaną pritaikyti atitinkamas sankcijas dėl žmogus teisų pažydimų, tačiau atrodo, kad e, kiti interesai nusveria. Pana Černieskui dabar žodis. Pone pirmininkė, komisijos nary, mėly kolegos, aš nekalbėsiu apie padėtį Latvijoje, kaip ponė Ždanoka, aš kalbėsiu apie Kazahstaną. Šioje šalyje septynis kartus lankiausi ir ne tik sostinėje, kuri prieš tai buvo Almata, dabar sostinė persikėlė į Astaną Aš 2000 km nuvažiavau automobiliu ir galėčiau tvirtinti, kad pažįstu šią šalį. Ir manau, kad tikrai vertėtų pasisakyti tiems, kurie yra susipažinę su padėtimi konkrečiose šalise, taip pat kaip ir, pavyzdžiui, susipažinę su padėtimi pabėgėlių stovyklose kuriuose aš taip pat neseniai lankiaus. Turiu pasakyti, kad žiniasklaidos laisvė, žodžio laisvė toje šalyje vertinama kitaip, ne pagal europinius standartus. Taigi manau, kad atitinkamą pakeitimą reikėtų priimti, tačiau taip pat rezoliuciją būtina nurodyti, kad Kazakstanas yra svarbus mūsų partneris. Ačiū. Už jūsų asmeninės išvalgas taip pat panai kėlamas žodis. komisijos nary Hanai mums kelia didžiulį susirūpinimą žodžio laisvės padėtis Kazakstane. Mes palankiai vertiname parlamentę bendarbiavimo sustarimą, tai yra geras žingsnis į priekį, tačiau reikėtų vadovautis bendromis vertybėmis. Mes nenorime čia uh, mokyti savo partnerio, tačiau turime kalbėti apie bendras vertybės. Patinga nerima mums kelia tai, kad tik pasirašius parlamentinio bendradarbiavimo susitarimą buvo buvo pra, iškeltas baudžiamosios bylos nuo kanonės savaitraščio žurnalistams, tokiems kaip e, Kazlovas, e, Matajevas, e, tinklaraštininkams Narembajevui ir kitiems, net jeigu jų pavardės mums skamba labai tolimai, <clears throat> kaip nepažįstamas, mes turėtume parodyti, pareikšti solidarumą jų atžvilgių ir paraginti Kazakstano valdžią gerbti žmonių orumą. Ačiū, pas pat. Vieną minutę kalbės. Ačiū. Stacijos įjusius į žodžio laisvę Kazakstane per pastrosius metus pablogėjo, nepriklausomų žiniasklaidos priemonė, žurnalistai, tinklaraštininkai patiria valdžios spaudimą, yra suiminėjami tik tai už tai, kad dirba savo darbą ir uh, reiškia nuomonę, taip pat žmonės yra bauginami dėl savo dalyvavimo socialinėje žiniasklaidoje. Mes turim paraginti Kazakstano valdžią gerbti žmogaus teisės ir leisti plėtiniai visuomeniai veikti nesibaiminant bauginimu. Europos Sąjunga turėtų paraginti Kazakstaną pagerinti žmogaus teisės, nes parlamentinio bendradarbiavimo sustarimas turėtų būti glaudžiai siejamas su demokratijos raida, pagrindinių teisų raida Kazakstane. Labai džiaugiuosi, kad Kazakstanas prisijungė prie e, pasaulinės prekybos organizacijos, tačiau taip pat svarbu laikytis tarptautinių įsipareigojimų kitose sritise, vadovauti teisės viršenybės principą, garantuoti teisinį saugumą e, tarptautinėms bendruomenėms investuojančiams Kazakstane. Ačiū. Toliau panas Sančias Kaldentė. Pane Sančias Kaldentė. Ačiū. Kazakstanas yra turtingiausia posovietinė šalis uh, už ES ribų ir ES ją laiko sąjungininkė dėl ekonominių ir politinių priežasčių, tačiau šalyje yra daug neligybės, korupcijos o politikai bei verslininkai dirba ranka rankon. Politiniai oponentai, žurnalistai, tinklarašininkai, visi, kurie priešinas režimui, nukenčia. Įvairūs tarptautiniai standartai yra pažinėjami, profsąjungos e, kriminalizuojamos, e, politiniai kaliniai patiria priespaudą, o tuo metu ES peržiūri savo Centrinės Azijos strategija, atsižvelgdama tik į politinės ir ekonominės priežastis ir ignoruoja žmogaus teisės. Dar kartą mes turime atkreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį šalise, kurias laikome partnerėmis. ES neturėtų būti susijusi sąstyti su šalimis, kurios pažinėja žmogaus teisės. Ačiū toliau, panas Panceri. Ačiū, ponė pirminkė areštai, žurnalistų sulaikymai, tinklaraštininkų areštai praėjusį gruodį, kai kuriais atvejais. E, tik likus kelioms dienoms prieš pasirašant partnerystės e, susitarimą su ES, kurią kalbame apie žmogaus teisės, apie žiniasklaidos laisvę, visą tai rodo, kad e, situacija kelia tikrai nerimą. Tie dalykai minimi kai kurie rezoliucijose, rezoliucijoje, tačiau Atrodo, kad Kazakstano valdžia ir tarptautinių lygmenių nori šiaupti burną žiniasklaidai, kuomet e, e, jeigu žiniasklaidos priemonė uždaryta, uždrausta Kazakstane, jie bando veikti tarptautiniu mastu, e, ją bandoma nutildyti taip pat. Nerima kelia tai, kad panaudojamas baudžiamojo kodekso straipsnis dėl neapykantos skleidimo, neturint jokių konkrečių įrodymų prieš e, privačius piliečius. Todėl mums dėl šių priežasčių reikia būtinai patvirtinti šią rezoliuciją. Ačiū. Po autorių dabar suteiksime žodį politinių frakcijų atstovams ir pirmiausia ponas Pospišil EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie tų, kurie e, kalbėjo prieš mane, prie autorių. Manau, kad visiškai teisinga, kad aptarėme situaciją su žmogaus teisėmis ir žiniasklaidos laisvė Kazakstane. Kazakstanas pasirašė strateginį partnerystės sustarimą su mumis. Todėl mes turime domėtis tuo, kaip mūsų partnerė traktuoja pagrindinės e, teisės ir laisvės. Tai yra žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė ir taip toliau. Po kelių dienų Kazakstane vyks rinkimai, parlamento rinkimai ir mes turėtume stebėti, ar tie tų, tų rinkimų metu bus laikomas slapto laisvo balsavimo principų. Rezoliucija gana išsamei e, aprašoma priespauda, kurią patiria e, žurnalistai, opozicijos lyderiai, tam, kad e, Kazakstanas liktų mūsų strateginė partnerė, mes turime reikalauti iš Kazakstano paleisti įkalintus žurnalistus ir tinklaraštininkus, kitaip negalėsime su juo bendradarbiauti. Ačiū toliau, pane Lauristin. Socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš kaip socialistė demokratė noriu pasakyti mūsų frakcijos vardu, kad viena vertus Kazakstano pastangos yra svarbios, mes jas remiame. Kita vertus turime būti dar griežčiau reikalauti iš Kazastano laikytis bendradarbiavimo susitarimo. Matome, kad yra tam tikras prieštaravimas šiuo metu. Kazastano valdžia persiokėjo opozicijos lyderius. Netgi tuomet, kai žmonės turi pabėgėlio statusą ES šalyse, persiekėjami žiniasklaidos, persiekėjamos žiniasklaidos priemonės, kurios netgi yra, e, iš, na, veikia ne Kazakstane, Ir e, mes tikrai turėtume vertinti tai, ar Kazakstanas e, vykdo savo įsipareigojimus pagal partnerystės sustarimą ir apsaugo tas laisvės, kurios numatytos tiek sustarime, tiek Kazakstano konstitucijoje. Aš e, visą širdimi remiu šią rezoliuciją ir raginu visas valstybės narės atidžiai pasižiūrėti, kas vyksta Kazakstane. Reikia siekti pagerinti e, ten situaciją, darant spaudimą. Ačiū. Toliau žodis poniai Kučiuk vienai minutijai. Ačiū. Pone pirmininkė, pone Hanai, mėly kolegos, kaip ir kitos regiono valstybės, manau, kad Kazakstanas Kazakstano istorija yra e, turtinga. Kazakstanas buvo Sovietų sąjungos narė, tai yra e, Centrinės Azijos šalis, sudariusi bendradarbiavimo sutartį su ES ir būtent todėl turime e, bendrą projektą 20. Jau daugelį metų ta šalis siek, yra demokratiška, nežiūrinti tai, valstybės sistema primena, valdymo sistema primena oligarchiją. E, demokratijos principai yra pažeidinėjami. Tinklaraštininkai bei žurnalistai e, yra suiminėjami, varžoma, suvaržoma jų laisvė. Kodėl? Nes jie bando naudotis žodžio laisvę. Būtent todėl raginu Kazahų valdžią e, gerbti savo, laikyti savo įsipareigojimų tarptautinės bendruomenės atžvilgių bei e SBO organizacijoje. Nepriklausoma žiniasklaida, nepriklausomi žurnalistai bei piliečiai turi būti nedelsiant sulaikyti tie, kurie yra suimti. Taip, prašau, ponas Frunzulika, mielas kolega, mielas draugė, kaip žinote, partnerystės ir bendradavimo sutartis tarp ES ir Kazakstano uh, dar turi būti ratifikuota kai kurių ES valstybių parlamentuose. Ar nemanote, jog atsižvelgiant į susidariusią padėtį, turėtume paraginti kai kurias e, Europos šalis sulėtinti ratifikavimą, laukiant, kol Kazakstanas įgyvendins rekomendacijas dėl žodžio ir susirinkimų laisvės. Prašau. Ačiū už klausimą. Aš sutinku su jumis. Kazahstanas privalo laikytis visų duotų pažadų ir prisimtų įsipareigojimų dėl žmogaus teisų ir žodžio laisvės. Ir tik tuo e, atveju turėtume tęsti dialogą su ta šalime. Toliau ponas Zarianopulos, neprisijungusių parlamento narių vardu. Po Sovietų sąjungos iširimo klausėme savęs, kokio pobūdžio laisvė užtikrinama toje šalyje. Smerkėme Kazahų vyriausybę dėl pagrindinių teisų ir laisvių nepaisimo, dėl, dėl bandymo suvaržyti profsąjungų judėjimą ir komunistų veiklą. Pranešime, atsiprašau, dokumente nekalbama, visiškai nekalbama apie bandymą įvykdyti pasikesinimą, pasikesinimus ir apie šimtus aktyvistų bei e, e, kitų aktyvių e, visuomenės narių sužeidimų. Tačiau mes pamirštame apie tai, kad e, kai kuriuose ES šalise taikomos panašios taisyklės. Mes, mums rūpi tik tai, kas vyksta e, ten, kur, kur e, dar prisimenamas komunistų režimas. Ačiū, sako ponas Svoboda. Pone komisijos nariai, visi šiame parlamente žinome, kad e, žodžio laisvė yra viena iš pamatinių demokratijos sąlygų, taip pat ir žurnalistų žodžio laisvė. Teisė ginti e, galimybę išsakyti savo nuomonę yra demokratiškas siekis. Gali bandyti pasipriešinti informacijos pristatymui, bet negali už, užgneušti informacijos klaidos. Yra e, bandama pasitelkti ir kitus argumentus, bandant nuslopinti žodžio laisvę, pavyzdžiui, apkaltinant ką nors narkotikų kontrabandą. Lankiausi Kazakstane keletą kartų ir norėčiau e, atkreipti jūsų dėmesį į mūsų rezoliucijos preambulės 10D punktą, nes panekos, nes kaltinimai pateikti poniai Kozlovai dar neatšaukti, jį dar kaltinama melagingos informacijos klaida, už kurią grėsia įkalinimas iki septynių metų. Turime kovoti už ją ir visus kitus, kurie kovoja už laisvę Kazakstane. Ačiū, ačiū už sakytus raginimus. Toliau žodis paunai Mamikins. Vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, kolegos. Padėtis su žodžio laisvė Kazakstane yra tikrai neideali. Daug dar turi nuveikti ir Kazakstano vyriausybė, ir šalies visuomenė. Aš pats labai gerai pažįstu keletą Kazakstano tinklaraštininkų prieš tapdamas Europos parlamento nariu, buvau žurnalistu ir dirbau, bendradarbiavau su jais, e, suteikiau galimybę kalbėti jiems savo šalyje, nes jie neturėjo galimybės pasisakyti savo šalyje. Tačiau kalba, čia kalbame apie kai ką kitą, kaip galime mokyti Kazahstaną, prisimindami, kas vyksta mūsų šalyse, mano šalyje, e, žmog, Maksim Kotelo sulaukė šešerių metų įkalinimo nuosprendžio vien dėl to, kad internete parašė anegdotą apie Latviją apie Rusiją, kuri prisijungia prie Latvijos. Tai taip pat buvo žodžio laisvė pažeidimas. Jūs buvote paskutinis užsiregistravęs kalbėtojas, dabar spontaniški pasisakymai, pasisakymai pirmas kalbės ponas Tajani. Aš esu užsiregistravęs kalbėti kitą diskusiją, ponė pirmininkė, sako ponas Tajanis. Labai gerai, nes dabar sutrumpina kalbėtojų sąrašą. Ponai Kukanai žodis. Ačiū pirmininkė. Kazakstanas tapo pirmąją Vidurio Azijos valstybę, kuri pasirašė partnerystės ir bendrabiavimo susitarimas su ES. Mes tikimės, kad tai paskatins Kazakstaną toliau vykdyti demokratinės ir politinės reformas, nepaisant mūsų glaudžių ryšių su Kazakstanu turime atkreipti dėmesį į vis didėjantį spaudimą, kuris daromas plėtiniai visuomeniai nepriklausomai žiniasklaidai valdžios struktūrų vis didėjantį žurnalistų bauginimas mums kelia nerimą ir negalime daryti jokių nuolaidų dėl žodžio laisvės suvaržymų taip pat kaip ir įtakos darimo rinkėjams, neleidžiantiems, neleidžiantiems laisvai pasirinkti politinių kandidatų, kadangi kovo 20 vyks rinkimai, tai aš noriu kreipti dėmesį į ESBO ir kitų tarptautinių organizacijų parengtas rekomendacijas Kazakstanui. Kolegos, jūs taip e, anksti užsiregistravote kalbėti pagal procedūrą, prašau žodžio, labai sunku atskirti, per kokią diskusiją norite pasisakyti. Prašau jūsų šiek tiek vėliau kelti tas korteles ponas Marijas, prašau. Šiuo klausimu kalbėsite. Ačiū pirmininkė. Kazakstano ekonomika smarkiai nukentėjo nuo e, sumažėjusių naftos kainų nuo vasaros ir ta krizė tęsis per visus 16 metus. Tai reiškia, kad e, žmonės vis labiau darosi nepatenkinti valdžia dėl šios krizės. Tiek rusiškai kalbantį gyventojų dalis, tiek ir nemaža dalis kazachų. Šiuo metu valdžia pažydinėja darbuotojų teisės, kolektyvinės darbo sutartys. ES privalo pasiūsti aiškę žinę Kazakstanui, kuris yra mūsų svarbus strateginis partneris Vidurio Azijoje. Reikia paraginti Kazakstaną laikytis, gerbti žmogaus teisės ir užtikrinti tai, kad tarp krikščionių ir musulmonų. Ačiū kolegos už jūsų pasisakymus. Kolega Kastelė, jūs norėtumėte šiuo klausimu pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes čia kalbame apie sudėtingą padėtį e, Kazakstane, kur pažeidinėjamos žmogaus teisės yra tyčiojamas iš žmonių ir kankinami, žmogaus teisės varžomos žiniasklaidos priemonės kontroliuojamos valdžios, viskas daroma prisidengiant nacionalinio saugumo interesais. Žurnalistai yra žeminami vien dėl to, kad atlieka savo pareigą. 2014 gruodį, pavyzdžiui, buvo vykdami atitinkami veiksmai prieš žurnalistus. Be to, Kazakstanas riboja naudojimasi internetu savo gyventojams, prisidengdamas tuo, kad taip kovoja su teroristais. Nuo 2015 šalyje įsigalioja naujas baudžiamasis kodeksas, kuriame atsirado naujas straipsnis dėl nepykantos kurstimo E, taigi tokia yra padėtis dabar Kazakstane. Ir aš prašau tačiau netaikyti dvigubų standartų atskiroms šalims. Mes turime vadovauti savo vertybėmis, ginti žmogaus teisės ir nesvarbu, kad iš tos šalies mes gauname perkame naftą ir dujas. Ačiū. Ponai Polčiakui dabar suteiksiu žodį. Ačiū. Aš pratęsiu pono Kastaldo mintį. Neseniai patvirtintas naujas baudžiamasis kodeksas kelia daug aistrų Kazakstane. Kolega paminėjo vieną naują įtrauktą nusikaltimą į baudžiamąjį kodeksą arba baudžiamąją veiką. Tai aš noriu pabrėžti dar vieną dalyką, tai yra susirinkimų protestų laisvės varžymą. Nepriklausoma žiniasklaida yra viena iš svarbių sudėdamųjų demokratinių valstybių dalių, todėl susirinkimų laisvę būtina gerbti. Man kelia nerima pasirinkimas parlamento rinkimams, turint omenyje, kaip vyko prezidento rinkimai, net e, jų metu pagrindinis opozicijos kandidatas rinkimų kampanijos metu teigia, kad Nazarbaevas yra geriausias prezidentas. Tai pažeidžia bet kokius teisės viršenybės principus. Būtina Europos Sąjungai čia imtis aktyvių veiksmų. Ačiū. Baigiame dabar pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio komisijos vardu ponas Hanas dabar kalbės. Uh, Pane pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Europos Sąjunga atidžiai stebi žmogaus teisų situaciją Kazakstane žodžio laisvė turėtų būti garantuojama pagal Kazastano konstituciją ir jos įsipareigojimus e, pasauliui ir tai yra prioritetas Europos Sąjungai. Europos Sąjunga yra pirmosios eilėse ir tų reikalaujančių pagerinti situaciją ir nuolat kelia šios klausimus susijusius su žodžio laisvė dvišalėse diskusijose su Kazakstanu. ES nerimauja, kad didėja spaudimas nepriklausomai žiniasklaidai. Pastaraisiais, per pastarosius du metus uždaryti įvairūs leidiniai arba yra jiems paskirtos neproporcingos baudos. Tai turi poveikį ne tik tiems leidiniams, bet ir kiti savo taiko sav, savicenzūrą. Apribojimas žodžio laisvės internete kuomet e, buvo persekėjami e, tinklaraštininkai dėl savo teiginių e, socialinėje žiniasklaidoje. Pastebimas, džiaugiamės, kad trys tinklaraštininkai buvo paleisti neseniai, tačiau jie buvo paleisti su e, judėjimo laisvės apribojimais. E, reikia kalbėti taip pat ir apie teisėkuros pagrindus, kurie numato baudžiamasias sankcijas už šmeištą ar orumo žeminimą. Mes ypač raginame Kazastaną persvarstyti 124 e, baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato baudžiamasias sankcijas už e, žaidimus ir kuris naudojamas persekėti aktyvistus ir karašninkus. ES nuolat pabrėžia, kad Žodžio laisvės svarba plėtojant demokratinę visuomenę Kazasine yra labai svarbi per mūsų visas darybas dėl e, sustiprinto partnerystės sustarimo. Lankantis Kazatene gruodžio 21 dieną praėjusiu metu pasirašyti šį sustarimą, vyriausiai įgaliotinė vicepirmininkė kėlė klausimus dėl svarbu, dėl, dėl visuomenės atsparumo stiprinimo svarbą. ES taip pat kalba apie tai, kad reikia įgalinti pilietinę visuomenę ir propaguoti lai, žiniasklaidos laisvę bei žodžio laisvę. Na, per Europos žmogaus teisų ir demokratijos priemonę. Europos Sąjunga yra pasirengusi dirbti su visais partneriais, sprendžiant šią problemą. Labai ačiū. Dėkuoju komisijos nariui už diskusijos užbaigimą. Noriu informuoti Jūs, kad yra pateikti septyni pasiūlymai dėl rezoliucijų. Diskusija šiuo metu baigiama, o balsuojama bus šiandien vėliau. Toliau perėdame prie kito darbo trakės klausimo. Tai yra Egiptas ir ypač pono Džiulio Regeni atvejis. Ir pirmiausia, žodis bus sutikimas autoriams. Pirmiausia, ponė Lochbiller. Yes. Thank, yeah, thank you, Chair. Ačiū pirminkė. Žmogaus teisų situacija Egipte yra dramatiška ir blogėja. Egipto valdžia taiko represijas, taiko priespauda pagrindiniams laisvėms, demonstracijos draudžiamas, žmogaus teisų gynėjai e, yra persekėjami, bet kas, kas yra areštuojamas, e, Egipte patiria rimtą pavojų, žmonės sulaikomi be priežasčių ir e, laikomi savaičių savaitės be kontaktų su pasauliu. Žmogaus teisų organizacijos yra užregistravusios daug atvejų, kuomet sulaikytieji tiesiog dinksta arba egiptiešiai sulaikime miršta taikomi kankinimai, sąlygos kalėjimuose yra baisios. Atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus laikytų atžvilgių niekamet ne, nepatraukiami atsakomybėn. Prieš keletą savaitų buvo e, raštas, rastas Italijos mokslininko Regeni kūnas. Susitikdama su įvairiais žmonėmis, aktyvistais, žurnalistais ir diplomatais, kalbantis apie įvairius žmogaus teisų pažeidimus, E, šalyje daug kas sako, kad e, saugumo aparato žmonės čia yra atsakingi. Europos Sąjunga turi pasiūsti aiškius signalus Egiptui. Pagrindinių teisų suvaržymai neleis sukurti klestinčio Egipto ir stabilaus Egipto, kol nebus pagerinta žmogaus teisų padėtis Egipte, Europos Sąjungos negali, narės negali e, panaikinti draudimų eksportuoti ginklus į tą šalį. Ačiū. Toliau žodis ponui Belderiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasibaisėtinas Italijos mokslininko Regeni nužudimas gali smarkiai atsiliepti ES ir Egipto tarpusavio santykiams. Labai mums svarbu, kad šis uh, nužudimas būtų tinkamai ištirtas, todėl reikia palaukti bendro tyrimo rezultatų ir nepasiduoti e, emocijoms. Nepaisant to, reikia kreipti dėmesį, kad Egipte buvo nusiaupta 19, 90 bažnyčių, taip pat e, koptai yra persikėjami, kadangi buvo patvirtintas naujas šventvagiškumo įstatymas. Ir pabaigai noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad ES turi padaryti įtaką Turkijai, <clears throat> kuri vykdo skandalingą e, politiką Egipto atžvilgių remdama musulmonų brolyje. Ačiū toliau žodis ponui Korao. Ačiū pirmininkė. Giulio Regeni buvo europietis Jis norėjo prisidėti prie geresnės e, laisvos visuomenės sukūrimo Egipte. Ir atlikdamas savo tyrimus, jis ėmėsi ir temų, kurios buvo nepatogios Egipto valdžiai, kur, kurias bandoma. Uh, nu, apie kurias bandama nekalbėti. Dėl to jis buvo žiauriai kankinamas ir e, nužudytas iki šiol neiškiomis aplinkybėmis. Tai galėjo būti jūsų brolis, sunus, e, giminaitis. Europos Sąjunga, nežiūrint labai glaudžių santykių su Egiptu, turi suvokti, kad ji turi pareikšti labai aiškę poziciją ir pareikalauti paaiškinimo, kaip Giulio Regeni žuvo. Be jokios abejonės. Jėgos ir interesai susijęs su e, bandymais nutildyti <clears throat> informaciją apie tai, kas pralėjo Giulio Regeni kraują. Ponas Borgėdžija toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Teis, tiesa ir teisingumas Džiulija Redženė. Aš norėjau to pareikalauti užsienio reikalų komitete, bet man to nepavyko, dalyvaujant Federikai Mogherini, kuri nieko nepasakė apie Džiulio Redženė atvejį. Mes nepasirašėme šios rezoliucijos, kurią pasirašė visos partijos, man jie atrodo silpnoka. E, ten tik kaltinamas Egipto režimas, kuris be abejonės atsakingas už tuos dalykus ir, ir, kai, kurių, ir kai kuriuos aspektus tikrai reikia kritikuoti. Tačiau, kai Morsis buvo valdžioje, ES nieko nesipiktino, nieko nekaltino, e, buvo tik tai džiaugiamasi žodžio laisvę, bet manau, kad mes esame šiek tiek pavargę nuo besikeičiančios e, žmogaus teisų apsaugos. Reikia, negalima nutilėti tokio e, jaunuolio kaip Džiulio Redženi atvejo. Britai kontroliuoja žvalgybos centrus ir dėl to mes negalime garsiai kalbėti apie tokius atvejus. Ponas Dehovski, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Giulio Regeni atvejis turi būti, iš tikrųjų yra saubingas. Tai verčia mus galvoti apie mūsų piliečių saugumą šalyse, kurios bendradarbiauja su ES, kurias laikome e, mūsų strateginėmis partnerėmis ir mūsų sąjungininkėmis. Taigi, tokiais atvejais, e, mąstant apie būsimus įvykius Egipte, tai tikrai šokiruojantis dalykas. Pirmą kartą Egiptas leido užsienio tyriejų komandai, Italijos komandai pris, draugę vykdyti tyrimą. Tai geras žingsnis, tačiau to nepakanka. Todėl EPP vardu norėčiau paraginti Egipto valdžią padaryti viską, tikrai turiuomenį viską, užtikrinti visapusišką Europos piliečių saugumą, neatsižvelgiant į jų religinius ar politinius įsitikinimus. Ir be, jie privalo ištirti šį siaubingą atvejį. Ačiū. Dabar žodis poniai Šakė vienai minutiai. Ačiū pirmininkė komisarė kolegos. E, Gėdėdami talentingo Italijos studento apmastome ir, ir įvykusius kankinimus ir suvokiame, kas įvyko. Ir Taip pat turėtume pareikalauti ir visų dingusių žmonių atvejų ištyrimo. Anot nevyriausybinio organizacijų 2015 700 žmonių dingo. Tai yra saugumo tarnybų vykdomi e, kankinimų metodai. Turime pareikalauti, kad Egiptas bendradarbiautų su Italijos ir tarptautiniais tyrėjais, reikia atlikti nepriklausomą e, patikimą tyrimą. Tai visiškai nevyksta daugeliu atveju Egipte. Yra daugiau nebaudžiamumo nei teisingumo šalyje. E, mane, man kelia didelį susirūpinimą Sisi vyriausybės vykdoma kampanija, suminėjant žurnalistus, politinius oponentus. Nuo 2015 suimti daugiau nei tūkstantis žmonių e, anot Egipto valdžios. Atėjo laikas Europos Sąjungai garsiai pasisakyti ir nustoti e, eksportuoti į tą šalį technologinės sistemas, kurios padeda pažeidinėti e, žmogaus teisę. Egiptas yra stiprus sąjungininkas kovoje su terorizmu, tačiau tuo pat metu neužtikrina egiptiečių teisų ir laisvių. Ir kažin ar nesenos praeities pamokos neturėtų būti mūsų politikos, ES politikos pamatų. Ir e, sukilimai 2011 metų įvykiai dar nepamiršti ir negalime jų pamiršti. Ponas Maltėžė. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjo penkios savaitės nuo Giulio Regeni mirties ir kiekvieną savaitę Egipto valdžia patikė vis kitokią įvykusios tragedijos versiją, kuri e, tikrai pasižymi visais politinės žmogžudystės bruožais e, pagal Sisi nurodymus. E, kalbame apie jauną drąsų tyrėją iš Italijos. Per tą laiką mano šalis, vis dar, mano šalis virtybė dar, dar nesusikaupė, nes, kad pasmerktų tą šalį dėl bendradarbiavimo ryšių su režimu, e, vykdama bendra kova su terorizmu. Tai žinoma groteskiška, suvokiant, kad diktatorius to šalies diktatorius e, kasdienėme šalies valdyme pasitelkė represijas. Tai, kas daroma gerai, tačiau to nepakanka. Egipto režimas ir er, Erdogano, Turkijos Erdogano režimas panaudoja prie, e, priemonės, kad e, pavergtų savo šalių žmonės. Mes turime kovoti su tokiais režimais. Ačiū, ponė. Maltėžė, ponas Panceri. Europos parlamentas turi ne tik pasmerkti Džiulio Regenį nužudimą, tačiau reikia pareikalauti visų turimų dokumentų tam, kad būtų galima atlikti bendrą nešališką tyrimą kartu su Italijos institucijomis. Reikia padaryti galą žmonių dingimui ir kankinimui Egipte. Reikia šaukti įstatymą skirtą demonstracijoms vaikyti, kuris buvo priimtas 2013 gruodį. Negalima leisti, kad žmonės būtų suiminėjami sodinami į kalėjimus dėl savo reiškiamos nuomonės, reikia leisti veikti profsąjungoms. Taip, Egiptas yra svarbus ES partneris, tačiau ne bet kokią kainą. Negalime ir nenorime užmerkti akių ties ten vykdomais nusikaltimais. Kolegai dabar negaliu suteikti žodžio, e, kadangi e, dabar turėsime balsuoti, o jūs galėsite pasisakyti vėliau. Baigiame išklausyti autorių mintis, dabar frakcijos stovai, pirmasis ponas Polčiakas. Ačiū, pan pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Turime pripažinti, kad Egiptas gyvena šiuo metu sudėtingomis sąlygomis, tačiau nėra pasiteisinimas tai valdžios veiksmams, kuriais pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Džiulija Redženi atvejis yra iš tiesų tragiškas, tačiau dar blogiau yra tai, kad valdžios institucijos taiko praktiką pašalinti joms nepatogius asmenis. Tai netitinka šiuolaikinės valstybės standarto, o Egiptas nori tokia būti, remiantis arba vertinant pagal 14 metų sausio konstituciją. Tačiau taip nėra, egzistuoja akivaizdi prieštara tarp to, kas parašyta Konstitucijoje ir jos nuostatų įgyvendinimo. Tūkstančiai žmonių dingo dėl e, Egipto saugumo tarnybų veiksmų ir aiškiai pasakyti, kad šalies režimas neatitinka svarbiausių demokratijos kriterijų. Ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu. Dabar kalbės ponė Demonti, prašau. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Mes šiandien svarstome rezoliuciją, kurioje kalbama apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Egipte, tačiau daugiausiai joje kalbama apie Džiuliją Redženį, kuris buvo jaunas mokslininkas ir galėjo dar labai ilgai gyventi. Jis nuvyko į Kairą tam, kad pratestų ten savo studijas, tačiau rado Kairę savo mirtį po ilgų kankinimų ir baisių kankinimų. Jo palaikai buvo rasti, tačiau nežinome nieko, kas su juo įvyko. Neturėtume atsisakyti siekio tą tiesą išsiaiškinti dėl strateginių tikslų ir sumetimų. Mes esame tai skolingi jo draugaus, draugams ir artimiesiems ir šaliai, į kurią jis nuvyko. Mes turime e, imtis atinkamų veiksmų, kad ir toliau galėtume tikėti laisvę. Ačiū, ponai Buchneriui, žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Žmogaus teisės, teisinės e, valstybės principų viršenybė yra pagrindinės ES vertybės. Todėl ir pasirašydami prekybos sustarimus turime atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų prekybos partneriai šių vertybių, šių vertybių laikytųsi. Tačiau dabar turime dėja pripažinti, kad artimuosiuose rytuose žmogaus teisės beveik visur yra trypiamos kojomis. Padėtis Egipte tačiau per keletą pastarųjų metų pablogėjo dramatiškai. Vyriausybė akivaizdžiai nori užgneušti bet kokią politinę veiklą, netgi tokią, kuri naudinga dabartiniai šalies vyriausybė. Todėl ši rezoliucija, kurią šiandien tikiuosi patvirtinsime, yra teikiama pačiu laiku ir labai raginu komisiją atkreipti dėmesį į tai, kad e, atitinkami prekybiniai apribojimai Egipto atžvilgių iš tiesų būtų pradėti taikyti. Ponikas Taldo žodžiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime pasmerkti šį barbarišką ir baisų siaubingą nusikaltimą. Tikrai neįsivaizduojamai bandoma dabar nuslėpti Egipte E, vykdomus žmonių grobimus, kankinimus ir žudimus. Reikia ištraukti į dienos šviesą faktus tam, kad sužinotume tiesą apie tai, kas įvyko su Džiulija Redženė. Ir apskritai turime griežtai pasmerkti tokius žmogaus teisų pažeidinėjimus, nes jiems nėra jokio pasiteisinimo prisidengus kova su terorizmu, tiek tokių veiksmų vykdyti negalima. Čia turime kalbėti apie valstybės ir valdžios aparato vykdomą terorizmą. Turime ne tik gedėti dėl redženį mirties, turime pasiekti, kad visi e, atsakingi už nusikaltimą būtų patraukti atsakomybėn. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės pans Lopės. Mes turime griežtai pasmerkti jauno žmogaus nužudimą. Tačiau turime taip pat nepamiršti, kad tokių mirčių buvo daug per pastaruosius penkerius metus Egipte, kur, kuriame žuvo daug kovotų žmogaus teisės. Ateitį galima statyti tik ant tiesos pamatų, taip pat ir tarptautiniuose santykiuose. Tai pasakytina ir apie šį atvejį, kuris nėra vienintelis. Galima būtų pateikti ilgą žurnalistų kitų visuomenės veikėjų, teisininkų, kovotų žmogaus teisės e, sąrašą, kurie buvo suimti, kankinti ir po to nužudyti. Tačiau Režinį mirtis neturėtų nueiti veltui. Ji turėtų paskatinti mus imtis aktyvių veiksmų ir neturėtume praleisti pro pirštus tokių dalykų, bandant prisidengti kovą su terorizmu. Mes turime tai aiškiai pasakyti Egipto valdžiai. Pone Kanai, jums dabar tai žodis. Ačiū, ponė pirminkė. Aš smerkiu Džiulio Redenį žudimą ir išreiškiu savo solidarimą aukos giminėms. Mums reikia patikimo tyrimo dėl, ko, dėl jo mirties. Tačiau šis atvejis yra tik tai sąrašo, kuris sudaro šimtai pavardžių e, dalis. Mes reikalaujame teisingumo ir Džiulio, bet ir kitiems egiptiečiams, kurie patyrė panašų likimą, patyrė panašų likimą kasdien saugumo pajėgos, neištyrė atveju, kuomet e, piliečiai kankinami, panaudojant pernelyg didelę jėgą. Egipto valdžia turi skubiai atšaukti kai, e, priespaudos teisės aktus, kurie naudojami tekant priespaudą valstybės saugumo pretekstu. Turime imtis visų žingsnių, užtikrinant, kad Egipto valdžia vykdytų šias e, reformas ir išlaikytų taiką ir stabilumą Egipte. Ačiū. Ačiū dabar. Periname prie ilgo spontaniškų pasisakymų sąrašo, dėja negalėsiu suteikti žodžio visiems, nes neturime tam laiko. Pirmiausia, panas Tajanė. Un interlocutore importante della Unione Europea. Egiptas yra svarbus ES partneris, tai yra svarbi šalis užtikrinant stabilumą viduržėmė jūros baseine, tačiau negalime dėrėtis dėl mūsų vertybių. Ar tai būtų komercinės ar politinės priežastys, dialogas tokia šalimi kaip Egiptas turi būti pagristas taip pat ir būtinų bendradarbiavimų gerbent individuo teisės. ES pareiga yra ginti individuo orumą, žmogaus teisės ir už mūsų sienų. Aš norėčiau, kad vyriausiai galiotinė elgtųsi griežčiau, būtų labai gera ją matyti čia ir šioje salėje šiandien. Ir e, būtų gerai, jeigu jie aktyviau veiktų E, e, dėl dviejų italų nužudytų Libijoje ar e, dviejų italijos jūreivių sulaikytų Indijoje. Mes turime ginti savo vertybės. Ačiū. Jums paplojo kolegos, dabar ponas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Europa turi padėti Italijai tuo metu, kai reikia nušviesti Džiulio Redženį mirties aplinkybės. Italijos e, užsienio reikalų ministras Paulo Gentilionė neturėtų priminėti tokių paguodų, kas teikia Egiptas. Reikia elgtis e, blaivę galvą ir e, reikalauti ištirti šio jauno mokslininko mirties aplinkybės. Tai nušviestų ir kitų mirčių atvejus e, Egipte. Egiptas turi, yra svarbi partneriai, tačiau jis, jis, turi, jis turi gerbti žmogaus teisės, žodžio laisvę, religijos laisvę. Italija turi sugebėti pasikliauti Europos Sąjungą, kad būtų ištirta Džiulio Redženė mirtis. Ačiū. Toliau ponas Marijas. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες. Neseniai šioje salėje mes kalbėjome apie, tai, apie žmogaus teisų e, pažeidimus Egipte. Džiulio Redženį nužudimas, ES piliečio, piliečio nužudimas yra paskutinis e, lašas. Mes e, reiškiam užuojautą jo šeimai ir Norime padėti visiems Italijos kolegoms, kurie apie tai kalbėjo, tačiau ES turi pasiūsti labai aišku signalą Egiptui. Egiptas turi gerbti žmogaus teisės, taip pat e, Egipto valdžia turi suprasti, kad e, Egipto žmonių laisvių suvaržymas tik padeda džihadistams ES turi ryštingai pasmerkti Džiulija Redženį nužudimą. Ačiū. Ponas Telička, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pareikšti žuojotą Džiulija Redženį šeimai ir jo tevinainiams. Ir aš pritariu besąlygiškai tam, kad ši mirtis turi būti ištirta. Tačiau yra tik tai viena iš šimtų bylų ir man įdomu, ką galvoja valdžia Egipte. Tačiau man nerima kelia taip, kad vakar kalbėjome apie partnerystę su Turkija svarbą tuo metu, kai ką daro Erdoganas, mes suteiksime bevizį režimą. E, tuo pat metu mes pasireišinėme susitarimus su Kazakstanu, kai žinome, su kokiu režimu turime reikalų. Egiptas yra partnerė, aš tam pritariu, tačiau komisarė, pasakykite mums, kaip mums e, formuoti mūsų politiką Egipto atžvilgių, kad mes galėtume prisidėti prie e, teisingos ir geros partnerystės ateityje su Egiptu. Ačiū, turiu panas Kūza. Ačiū, pirmininkė. Prieš dešimtį metų moteris profsąjungų aktyvistės pareiškė, kad jos nori laisvės ir socialinio teisingumo. Mubaraka tuo metu rėmė ES ir JAV. Deja, laisvė, teisingumas ir gyvenimo gerovė nebuvo už pasiūlyta egiptiečiams. Vietoj to jie susilaukė represijų. ES valstybės narės toliau parduoda ginklus šalies režimui tūkstančiai mirties nuosprendžių paskelbta, e, demokratiškas profsąjungų. Uh, demokratiška profsąjungų kova toliau tęsiama. Džiulio Redženi nagrinėjo tokius atvejus ir jis buvo žiauriai nužudytas. ES negali toleruoti tokių nusikaltimų. Tačiau aš tikrai abejoju, ar ES imsis veiksmų nes žmogaus teisės jį išnaudoja tik tada, kai jai tai pačiai apsimoka. Ir dabar žodis ponui Boano. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponui Buonano. Kalbėdamas šią rimtą temą noriu pabrėžti, kad jei Europos Sąjunga būtų vieninga, ji turėtų pasakyti Egiptui arba papasakojate teisybę, kas nutiko Džiulio Redženė, arba mes nutraukėme bet, kokie, bet kokius vystomosios pagalbos politinius ir diplomatinius santykius. Tai padėtų egiptiečiams suvokti, kad jie negali e, toliau žaisti su Džiulio Redženi šeima, nei su visų žemynų, kuris laukia Egipto vyriausybės atsakymo. E, kuri ir toliau savo prieštarauja. To pakaktų. Toliau ponas Čikų. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pavojus ES įvaizdžiui ir pasitikėjimui jie. Bandome išsiaiškinti tiesą per tyrimą. Tačiau tai nėra bešališkas tyrimas. Todėl nuo darbų reikia pre, pereiti prie, e, nuo žodžių reikia pereiti prie darbų, reikia išsiaiškinti, kaip įvyko ta tragiška Džiulio Redženio mirtis, kuris, e, atli, at, kuris atliko, kuris užsiemė tyrimo Egipte. E, Reikia užtikrinti skaidrumą. Italijos vyriausybė privalo nutraukti prekybinius santykius, kol nebus išaiškinta tiesa. Ir tai turi tapti prioritetu svarbesniu už kitus klausimus. Ponas Howitt. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip e, parlamento narys iš Džiosios Britanijos, aš reiškiu susirūpinimą. Aš suprantu Italijos kolegų reiškiamą susirūpinimą dėl Džiulio Redženį e, mirties ir dėl visų e, žmogaus teisų pažeidimų ir Egipto žmonių represijų. Norėčiau ypač akcentuoti tą punktą, kuriame ponas Han ir kiti komisijos nariai e, ragina apsvarstyti tolesnį. E, šnipinėjimui stebėsenai nu, naudojama e, įranga. Ir taip pat e, paraginti atlikti, surenkti nepriklausomus tyrimus. Egipte veikia didžiulis slaptos, sla, slaptų e, organi, tarnybų organizacija. Ir manau, kad turime akcentuoti rinktinių tautų žmogaus teisų principus ir noriu paraginti e, imtis priemonių, kad tokios galimos konspiracijos nebūtų įmanomos pagal ES teisę. Ponas Šogor. Džiulio Regeni tragiška, brutali mirtis turi būti ištirta, tą tyrimą turi atlikti uh, bešališkas komitetas, nors aš abejoju, ar kada nors paaiškės tiesa. Tačiau atrodo, kad tas e, jaunuolis tapo ne kažkokio paprasto nusikaltimo auka, bet jo nužudimas buvo susijęs su jo politinėmis pažiūromis. Net jei tai įvyko šalyje, kurioje socialinės e, apsaugos situacija yra labai neaiški ir miglota, yra dar miglotesnė nei prieš revoliuciją. Jei ES pilietį ištiko toks likimas, mes turime pademonstruoti solidarumą Italijos atžvilgių ir užtikrinti, kad panašus atvejai nepasikartotų. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtas mano sąraše ponas Manifi. Presidente, verità. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime reikalauti teisybės, tiesos ir teisingumo Džiulio Redženį nužudimą tyriant. Prekybiniai interesai negali užgošti tiesos siekimo, nes šis žmogus buvo pagroptas, kankintas ir nužudytas Egipte šalyje, kurioje nuolat pasitaiko žmogaus teisų pažeidimo atveju. Ir Europos parlamento bendroje rezoliucijoje būtina labai aiškiai į tai atkreipti dėmesį. Džiulio Redženį atvejis turi mus priversti susimastyti. Nes jaunas žmogus čia deda pastangas, kad pakeistų, pagerintų pasaulį tam jis studijuoja, vyksta į Egiptą. Ir dabar už savo tiesos paieškas jis sumokėjo, buvo priverstas sumokėti savo gyvybę. Pirmininkė, pana komisijos narė, aš esu tikra, kad visi tos pačios nuomonės laikėsi šio klausimo, tačiau jūs dabar turite galimybę apibendrinti diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė, aš manau, kad tikrai mes čia laikomės vienodos pozicijos. E, buvome šokiruoti po to, kai vasario trečią dieną buvo rastas Kairė Džiulio Redženė kūnas, po to, kai sausio 25 dieną dingo be žinios, tai ne tik asmeninė tragedija visiems jį pažinojusiems, tačiau tai yra tiesiog nepriimtina visiškai tragedija visai Europos Sąjungai, jos institucijoms ir žmonėms. Komisijos, komisijos vicepirmininkė Mogherini du kartus kalbėjosi su Egipto užsienio reikalų ministru Šukri ir kėlė Žiulija Regenį nužudimo bešališko tyrimo klausimą tam, kad būtų visapusiškai išsiaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės ir kad būtų jo vykdytojai ir užsakovai patraukti atsakomybėn. Šis klausimas buvo keliamas taip pat ir vasario mėnesį susitikus EIVT ir Egipto vyriausybės atstovams. Taigi e, taip pat raginama, kad tyrimas vyktų glaudžiai bendrabiaujant su Italijos vyriausybės struktūromis. ES siekia skatinti žmogaus, pagarbą žmogaus teisėms visose šalise, skaitant ir Egiptą. Bet mes pasmerkėme Egipto valdžios sprendimą uždaryti Nadim centrą, kuris e, tyrė kankinimo atvejus. Egipte. Europos Sąjunga 2015 metais pasirašė partnerystės bendradarbiavimo sustarimą su Egiptu siekiant e, bendradarbiauti abipusiai naudingose sritise, taip pat skatinti demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms praėjusiu metu. Vasario mėnesį vyko pirmasis e, žmogaus teisų dialogas su Egiptu. Komisija ir EIVT palaiko nuolatinius ryšius su visuomeninėmis organizacijomis, žmogaus teisų gynimo organizacijomis Egipte. Ir prieš keturis, e, keturis mėnesius vicepirmininkė Mogherini lankėsi Egipte, susitiko su šių organizacijų atstovais. Mes e, rengiame taip pat atitinkamą pareiškimą dėl padėties Egipte, kuris bus pristatytas žmogaus teisų tarybai jungtinių tautų kovo 15 dieną e, Ženevoje. Per atmes mėnesius mes mūsų atstovai ketina e, dar kartą apsilankyti Egipte tam, kad ir toliau vyktų dialogas žmogaus teisų tema su Egipto valdžia. Dėsime visas pastangas kartu su Italijos valdžios struktūromis, kad išsiaiškintume visas aplinkybės susijusios su brutaliu Žulio Redželio nužudimu ir e, siekdami, kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Taip pat neketime toleruoti tokių brutalių nusikaltimų ateitie. Raginame, kad 14 metais priimta konstitucija būtų visapusiškai vykdoma, e, ypač užtikrinant e, šalies valdymo teisės viršinybės principų laikymasi e, tam, kad konstitucija būtų demokratijos ir stabilumo garantas Egipto žmonėms. Tikimės, kad e, bendradarbiaudami su Egiptu mes e, sugebėsime atitinkamai paremti pilietinės visuomenės organizacijas, ypač tas, kurioms rūpi demokratijos sustiprinimas šalyje. Būtent tokie yra mūsų tikslai darbo tiek su Egiptu, tiek šalies viduje. Ačiū už šias apibendrinamasias pastabas. Gavome aštuonis rezoliucijos projektus. Diskusiją šio klausimo baigiame. Balsuosime šiandien, šiek tiek vėliau. Kitas darbo tvarkės klausimas yra padėtis Kongo demokratinėje respublikoje. Pirmieji kalbės rezoliucijos autoriai, ponas Sebastian pirmasis. Bon dia, muchas gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija Kongo Demokratinėje Respublikoje kelia nerimą. Prezidentas Kabila, nepaisant to, kad konstitucija to neleidžia, mėgina likti valdžioje, žmonės, plėtinė visuomenė, opozicinės partijos uh, aršiai protestuoja, protestai yra brutaliai malšinami, yra nemažai aukų, bet to šalis kenčia nuo didelio masto skurdo. Dauguma Kongo Demokratinės Respublikos žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, taip pat vyksta karas, kuris e, smarkiai daro didelę žalą šalies šiaurės ir rytų gyventojams, ypač moteriams. Todėl mes parengėme šį bendrą rezoliucijos projektą ir tikiuosi, kad ši rezoliucija privers prezidentą Kabilą gerbti konstitucijos nuostatas, atsisakyti savo pareigų, nes jis negali toliau užimti šių pareigų, kadangi tai netitinka konstitucijos ir žmonių valios. Taip pat mes turime atkreipti dėmesį šią rezoliuciją ir į pavojus kylančius dėl prekybos naudingomis iškasenomis iš konfliktų zonų kadangi už visų šių veiksmų slypi taip pat ir ekonominiai interesai. Ačiū. Ponas Demis Makeris. Daug mėnesių pozicijos veikėjai, nevyriausybinės organizacijos, mokslininkai, netgi e, prezidento Kabilos vyriausybės nariai ragina jį gerbti konstitucijos nuostatas, to tarpu jis nieko negirdi. Dar labiau pablogėjo politinis klimatas, žmogaus teisų padėtis, nes e, Konge galioja šiuo metu vienas principas tylėti ir ne protestuoti priešingų atveju žmonės yra persekiojami, suiminėjami, netgi žudomi. Galiu paminėti Fredo Baumą ir Ivo Mambalą pavardės, kurie jau daugelį metų sėdi kalėjimus. Valstybės narės tarybos atstovai turintis aktyvių veiksmų tam, kad šalyje prasidėtų uh, dialogas politinis ir būtų padarytas galas nebaudžiamumui. Tai yra būtinos prielaidos taikai, kurios jau ilgus metus trokšta Kongo gyventojai. Pons Kurau dabar kalbės vieną minutę. Kongo demokratinė respublika yra patekusi į sudėtingą politinę krizę kilo grėsmė demokratijai šalyje. Prezidentas Kabila pamėgino škirsti kelią rinkimų kampanijai, kad galėtų pratesti savo kadenciją. Tai yra grubus konstitucijos nuostatų pažeidimas. Ši šalis yra labai svarbi Afrikos valstybė ir mes matome, kad ES jos atžvilgių vykdo nelogišką politiką. ES teikia Kongui paramą vien dėl to, kad joje yra labai daug gamtinių išteklių. Privalome užtikrinti, kad rinkimai būtų surenkti laisvi ir sąžiningi ir kad Kabila nepasiliktų vadovauti šaliai trečiąją kadenciją. Kotas už žmogaus teisės vangojo neseniai buvo pagrobtas, būtina jam užtikrinti medicinę pagalbą, nes jis sunkiai serga. Ačiū, ponia Gabriel, ačiū, ponia pirminkė komisarė. Aš E, džiaugiuosi, kad turime skubę rezoliuciją dėl situacijos Demokratinėje Kongo Respublikoje. Keli žodžiai yra svarbus, tai yra labai svarbu Kongo ateičiai. ateičiai. Aš norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, dėl rinkimų proceso. Aš reikalauju, kad būtų gyvenintos stebėjimų 11 e, metais e, rekomendacijos būtina, kad prezidentas ir vyriausybė prisimtų savo atsakomybę, kad būtų viešai pas, paskelbta, kad bus laikomasi konstitucijos ir užtikrinant tinkamą rinkimų procesą. Antra, dėl saugumo e, aspektų. Aš e, norėčiau, kad e, būtų saugoma piliečių laisvės. ES ir Afrikos sąjunga turi daryti viską, kad būtų užtikrintas dialogas tarp regiono šalių, kad nebūtų situacija eskaluojama regionių pagrindų. Ačiū. Toliau panas Gerans. Ačiū, ponia pirminkė. Konstituciniai ginčiai, e, konstitucinės nuostatos saugo piliečius, o toks pasitikėjimas konstitucija turi siekti ir lyderius, tačiau kai lyderiai tai ignoruoja, tai tampa problema. Ir atrodo, kad Kongo lyderis nori atidėti rinkimus, kad galėtų pakeisti teisiklės, kad prezidentas galėtų e, užimti postą dar vieną kadenciją. Ar tai yra Kongo Respublikos vidaus reikalas, ar reikia čia aptarti mums? Manau, kad taip. Nes Mes stebime e, pokyčius Konge nuo pat pradžių. Demokratinė Kongo Respublika susilaukia ES paramos. E, ir e, kuriant sąlygas, tinkamas sąlygas rinkimams, esame parengę demokratizacijos planų. Pirminkė, nutraukė kalbėtoją. Toliau Sandra Rodrygės. Ačiū pirmininkė. Rezoliucija yra gana silpna, ji turėtų būti daug detalesnė kai kuriais aspektais ir kalbėti daugiau apie žmogaus teisų pažinėjimą Kongo demokratinėje respublikoje. Parlamentas turėtų patvirtinti priemonės, kad būtų galima uh, E, užbaigti dėlių bendrovių kišimas į konfliktus. Jungtinių tautų aplinkos programos direktorius yra pasakęs, kad 2 procentai pelno iš e, gamtinių išteklių išgavimo e, Konge panaudojami ginkluotams pajėgoms. Taip pat reikia imtis priemonių, kad būtų uh, sugriežtinti kontraktai dėl kalnakasybos veiklos, kad tie gamtiniai ištekliai būtų išnaudojami e, šalies labui. Liau žodis ponė Renai. Ačiū ponė pirmininkė. Pagal Kongo konstituciją e, rinkimai nuo dabar turėtų įvykti per 90 dienų, kuomet pasibaigs prezidento Kabilos mandatas. E, Kabilos bandymai išlikti poste sukuria nestabilumą aplinką Kongo demokratinė respublika. 2015 sausio prasidėjo represijų banga prieš visus opozicijos balsus. Mes reikalaujame, kad šiame tekste, e, kad, šiame tekste, kad Kongo valdžia kiek įmanoma greičiaus sudarytų sąlygas e, laisviems ir skaidriems rinkimams. Raginame Afrikos Sąjungą subūdinti savo vaidmenį, tai yra e, paisyti Afrikos konstitucijos ir paremti skaidrius procesus ir numatyti tikslinės sankcijas ir galiausiai kreipėmės į e, nesutas, kad pratestų Monus komisijos mandatą. Ačiū. Ačiū ir už tai, kad laikėtės pasisakymui numatyto laiko. Dabar e, žodis ponui Priedai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau akcentuoti būtinybę surenkti e, parlamento ir prezidento rinkimus iki metų pabaigos Demokratinėje Kongo Respublikoje. Tai numatyta konstitucijoje ir manau, kad reikia laikytis tos linijos be jokių nukrypimų prezidentas Kabila e, turi pasirinkti arba konstitucijos laikymasis ir tai reiškia, kad jo kadencija apsiriboja dviem mandatais arba bandyti išlikti valdžia bet kokią kainą. Aš tikiuosi, kad jis pasirinks pirmąją galimybę, tai yra gerbti konstituciją, nes kitaip bijau, kad e, pasikartos Burundžio ar kitų tos šalies scenarius. E, pagunda amžinai likti valdžioje yra ypač neraminantis dalykas. Ačiū. Ačiū. Žodis ponė Kijengė, vienai minutiai. Ačiū kalbame apie didžiulį iššūkį demokratijai iškilusi Kongė. Šalis turi pademonstruoti, kad paiso savo konstitucijos ir kad tai yra laikytis nuostatos dėl dviej, ne, ne daugiau nei dviejų kadencijų prezidento pas, poste, taip pat surenkti rinkimus laikantis konstitucijoje numatytų terminų, taip pat raginame šalies valdžią uh, prisiminti apie būtinybę e, e, puoselėti e, spaudos laisvę, taip pat užtikti žodžio laisvę. Žozefo Kabilos kandato pabaiga, jo darbo pabaigimas yra būtina sąlyga užtikrinant Kongo demokratiją. Taip pat raginu nedelsiant paleisti politinius kalinius, kurie e, kur, kurių laisvė turi būti užtikrinta pagal konstitucijos principus. Taip pat viskas toliau turi vykti laikantis kon, Kongo konstitucijos nuostatų. Toliau žodis ponui Nart. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėdami apie Kongo demokratinę respubliką visada susiję, susidarėme su ironiška situacija, nes tai nėra respublika. Tai ginkluotojų pajėgų ir kleptokratijos uh, E, rinkinys. Žinoma, nemanau, kad e, jį apima visą Kongo regioną. Taigi būtent tai yra ironiška. Tai yra nepaprastai ištekliais turtinga šalis, kurioje žmonės gyvena labai skurdžiai pragyvenimo indeksas labai žemas. Maždaug 6 milijardai eurų praeis, pastaraisiais metais skirti padėti šiai šaliai. Reikia rinkimų, reikia užbaigti represijas šalyje prieš civilius gyventojus. Turime užtikrinti, kad kad 8, 9 ir 96 kotonų susitarimo straipsniai būtų įgyvendinti. Taip pat turime nutraukti, ES turi nutraukti pagalbą kol Kongas netaps tikrai demokratiška šalimi ir tikra respublika. Ir dabar žodis ponui Ventai. Ačiū. Nestabili demokratijos ir žmogaus teisų padėtis demokratinėje Kongo Respublikoje verčia abejoti įvyksiančių rinkimų e, tinkamumu, teisingumu. Galbūt e, tai būtų momentas, kuomet pasibaigtų 19 metų trunkanti kabilos dinastijos valdžia. Tačiau elgesys su opozicijomis jėgomis iliustruoja, kad dabartinis prezidentas daro viską, kad išliktų valdžioje. Milžiniški e, e, gamtiniai ištekliai Kongė taip pat yra korupcijos ir žmogaus teisų pažydinėjimo šaltinis. Jie nėra, ne, netarnauja žmonėms. ES turi daryti spaudimą šalies valdžiai kad, ir taip pat rinkimų komisijai, kad opozicija bei pilietinė visuomenė turėtų galimybę įvykdyti laisvus ir sąžiningus rinkimus netolimo ateityje. Žodis ponui Keli. Ačiū pirmininkė. Prezidentas Kabila Kongo demokratinėje Respublikoje yra valdžioje nuo 2001 metų. Ir atrodo, kad jis dar ten nori pasilikti ilgam laikui. Naudojasi įvairiausiais manevrais, e, priemonėmis, kad, tai, kad to pasiektų taikomas šalyje prasidėjo smurto banga. Turime užtikrinti, kad žmonės būtų apginti ir kad kitais metais kad, kad įvyktų rinkimai. Jei tai neįvyks, nebegalėsime Demokratinės Kongo Respublikos vadinti demokratišką, bendruomenė turėsime ją vadinti nedemokratišką. Šalis turtinga gamtiniais ištekliais ir gaila, kad šalies piliečiai gyvena šitaip skurdžiai. Galiausiai jungtinių tautų žmogaus teisų galiotiniai taip pat turiu, turi tęsti darbą toje šalyje. Ačiū. Köszönöm képviselőtársamnak. Ačiū. Dabar bus pasakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, prašau atvykstančių į salę kelti mažiau triukšmo ir e, taip pat, kadangi laiko nedaug turime, tai ne visi galės pasakyti. Pirmoji kalbės ponė Peter. Pone pirmininkė komisijos nariai, norėčiau pritarti šią rezoliuciją, turint omenyje, kad padėtis Konge yra labai rimta. Humanitarnės pagalbos organizacijos vertinimo 7,5 milijonų žmonių šalyje neturi galimybės gauti medicinės paslaugas arba apsirūpinti geriamo vandeniu, vaikai nelanko mokyklos, 3 milijonai viduje perkeltos minų yra dėl vykstančių konfliktų, taip pat keli milijonai jau rado prieglapsi kaiminėse šalise. Šiuo metu lapkritį numatyti prezidento ir parlamento rinkimai, tikiuosi, kad pradės naujas demokratinės permainas po dešimtmečių dešimtmetį trukusio nestabilumo ir plėtinio karo ir Tokiu būdu galės toliau vykti demokratiniai procesai Konge, ponas Denano. Pane pirmininkė, manau, kad prezidentas Kabilo turėtų apsižvalgyti aplinkui. Afrikoje yra nemažai tokių pavyzdžių, kuomet šalių prezidentai neslaiko konstitucijos nuostatų ir nori valdyti amžinai. Tokie atvejai yra Burkina Faso, kur žmonės e, pasipriešino tokiems prezidento ketinimams. Kongo turtai turi būti demokratiškai paskirstomi ir tarnauti dabar kenčiantiems šalies žmonėms. Mes e, privalome užtikrinti, kad būtų laikomas apdairumo principo ir kad būtų gerbiamas demokratijos teisės Afrikoje. Ponui Hanui dabar steiksime žodį apibendrinti diskusijas komisijos vardu. Kolegų prašau netriukšmauti salėje. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pasisveikinti dar kartą su visais Europos komisija. Teigiamai vertina galimybę aptarti padėti žmogaus teisų Kongo demokratinėje Respublikoje ir nekantri laukia parlamento patvirtinsiamos rezoliucijos, kuriame, kurioje įvertinamas pasirengimas busmiems rinkimams ir nerima kelianti žmogaus teisų pagrindinių laisvių padėtis Kongo demokratinėje Respublikoje. Tai yra didžiulė šalis patirianti didžiulio masto iššūkių, ne tik susijusių su skurdu ir saugumu, taip pat ir uh, smurtu smurto problema lyties pagrindų yra labai rimta. Denis Mukuelė mums apie tai nepaseniausiai kalbėjo. Kongo demokratinė respublika tikrai yra patyrusi nemažai humanitarnių saugumo krizių. Tiek šalies dabartis, tiek ateitis priklauso nuo didžiausio jungtinių tautų istorijoje masto taikos palaikymo operacijos. Monusko pajėgos ir toliau yra atsakingos už šalies saugumo užtikrinimą. Nuo 2006 metų šalis padarė šiek tiek pažangos, ekonomika augo, ginkluotos pajėgos šalies rytuose buvo nugalėtos, tačiau dar reikia daug ką nuveikti, kad šalies valdymo institucijos būtų gyvybingos ir veiksmingos. Taigi dabar Kongas pasiekė kritinį lūžio tašką 2016-aisiais numatyti prezidento parlamento rinkimą, tačiau pozicija pilietinė visuomenė baiminasi, kad rinkimai neįvyksta. Dėl būtina pasiekti politinį susitarimą dėl veiksmų ir žingsnių, kurių būtina imtis, kad, bu, kad įvyktų demokratiniai sąžininkai rinkimai pagal šalies konstituciją. Tai e, nereiškia, kad vyriausybė ir opozicija turi sustarti dėl visų šalies problemų sprendimo, tačiau jos bent jau turi susitarti dėl to, dėl pagrindinių rinkimų surinkimo principų. Deja, taikus protestai buvo išvaikyti pasitelkus represinės priemonės šalies saugumo tarnybos yra kaltinamos pažeidinėjimu žmogaus teisų ir e, taip pat teisėsaugos institucijos kai kurių opozicionierių atžvilgių taiko neproporcingas priemonės. Kinšasoje kovo 8 dieną e, vyko Taip pat atitinkamos protesto akcijos, kuriuose vyriausybė buvo raginama imtis atitinkamų veiksmų, ypač turint omenyje, kad vartojimo kainos šalyje smarkiai išaugo ir žmonės nuo to smarkiai kenčia. Taigi visiems šiems klausimams privalome skirti ypatingą dėmesį. ES daug investavo į Kongo saugumą per humanitarinę pagalbą, todėl mes turime vykdyti prisimtus įsipareigojimus ir vykdėme Kongo atžvilgiu, tačiau teikėme ne tik materialinę pagalbą, diplomatiniais kitais veiksmais mes e, siekiame, kad šalyje įsivyrautų stabilumas ir susitaikymas. Pasirinkome visą apriepiantį požiūrį, kurio, kuriame daugiausiai dėmesio skiriame žmogaus teisėms. Glaudžiai bendradarbiavame su jungtinėmis tautomis, su žmogaus teisų biuru bendruoju ir mes stebime žmogaus teisų padėtį dedame savo pastangas kovojant su nebaudžiamumu, taip pat remiame konfliktų prevenciją bei saugumo sektoriaus reformą bei e, socialinę ir humanitarinę šalies raidą. Taip pat dalyvaujame šalyje vykstančiame socialinės politikos dialoge. Pabaigai noriu pasakyti, kad e, Kongas galės pakeisti savo politinę kultūrą ir vadovautis uh, konstitucijos nuostatomis tik tai e, gerbdamas žmogaus teisės. Tam būtina įsiklausyti į žmonių balsą. ES pasinaudos turimomis priemonėmis, kad tai įvyktų Europos parlamento rezoliucija, todėl yra tvirtinama pačiu tinkamiausiu laiku. O aš savo ruoš noriu padėkoti už ypatingą dėmesį, kurį skiriate mano šiai kalbai. Ačiū. Valuana. Ačiū e, komisijos nariu, noriu atsiprašyti kolegų vardu dėl šio triukšmo, tačiau salėje yra 751 narys. Ir tai jau savaime šiek tiek trikdo visą darbą. Taigi, turime septynis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Begėme diskusiją šią temą ir netrukus bus balsuojama. Taigi, netrukus pradėsime balsavimo sesiją. informed...